ta kolejny. Jis buvo sustabdytas vakar vakare. Ponios ir ponai, pirmoji, pirmasis mūsų darbotvarkės klausimas yra e, biudžeto projekto 2010 metams pristatymas. Taryba jį pristatys ir aš norėčiau pasveikinti poną Hans Lindblat iš tarybos. ir jis yra Švedijos finansų ministerijos valstybės sekretorius. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Algirdą Šemetą iš Europos komisijos. Noriu padėkoti abiems už tai, kad atvykote į šio ryto posėdį. Dabar žodis ponui Lindblad. Tack så hemskt mycket. Herr talman, ärade parlamentsledamöter. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didžiulė garbė šiandieną būti čia. Esu Jums dėkingas už kvietimą ir tikrai mielai pateiksiu tarybos e, bendro biudžeto projektą. Ekonominė situacija, tiesa, šiek tiek pagerėjusi šiuo metu, lik stabilizuojasi. Panašu, kad mažėja įvairios rizikos, tačiau problemos, didžiulės problemos vis dar išlieka. E, nedarbingumo lygis auga, biudžetų deficitai. Tai reiškia, kad reikia galvoti apie biudžeto ilgalaikę perspektyvą. Daugelis e, valstybių narių turės nueiti dar ilgą kelią, kol subalansuos savo biudžetus. Taip pat ir demografiniai aspektai kels iššūkių klimato, e, su klimato kaita susijusios problemos. Visą tai turės įtakos ir biudžetams. Tai reiškia, kad biudžeto projektas turi orientuotis į šiuos būsimus iššūkius. Daugiausia dėmesio bus skiriama Europoje sukūriamai pridėtiniai vertiai. Mes sieksime išbristi iš apėmusios krizės. Man ką tik pranešė, jog turėčiau atsistoti. Tuomet tiesiog kiek palinkęs galbūt bandysiu įskaityti savo užrašus. Taigi, Ilgalaikėje perspektyvoje mūsų tikslas yra stiprinti konkurencingumą. Taryboje vienbalsiai buvo patvirtintas biudžeto projektas. Klausimas yra, kaip mes spręsime tuos kylančius iššūkius. Reikia disciplinuoto, disciplinuotos biudžeto politikos, reikia galvoti apie švietimą, apie infrastruktūros plėtimą, e, inovacijų kūrimą ir apskritai e, ekonomikos stiprinimą. Toks ir yra mūsų pagrindinis tikslas. O logika, kuria remiamas, yra paprasta. Jeigu augimas, užimtumas ir gerovė turi didėti, reikia elgtis atsargiai, kalbant apie būsimą politiką. Reikia ypač daug dėmesio skirti švietimui, ekonomikos augimui ir taip pat uh, pajamų skirtumų mažinimui Europoje. Biudžeto projektas yra ambicingas vis dėlto lygnant su 2009 metais. Mes biudžetą padidinome 4 procentais lygnant su 2009 metais. Ir mes norime kelti pagrindinius reikalavimus, kaip tokius, kad būtų pakankamai finansavimo galimybių 2010 metais numatytams politikos, e, poli, numatytams politikos prioritetams. Reikia skirti kuo daugiau dėmesio kad bū, tam, kad būtų kuriama kuo daugiau pridėtinės vertės Europos ekonomikose. Taip pat siekiame e, efektyviai e, administruoti viešai sektorių, o taip pat laikytis numatytų viršutinių ribų, bet taip pat to pačiu pasiliekant veiksmų laisvės e, nenumatytiems e, dalykams. Mūsų projektas numato 180 milijonų eurų mokėjimų asignavimų šiek tiek sumažiname e, jų lyginant su komisijos pasiūlymu. Stengiamės užtikrinti tai, kad visos programos galėtų būti tinkamai vykdomos. Tai buvo vienas mūsų esminių kriterijų. Dabar šiek tiek skirsiu dėmesio atskiroms kategorijoms. Vienas A - moksliniai tyrimai ir investicijos, energetikos infrastruktūra. Čia sieksime daugiau išteklių skirti. Taip pat ekonomikos skatinimo programoms numat ir priemonėms numatyti 8 procentai daugiau lėšų. Tai jau yra nemažai. Mes dar rudenį tiesa, kiek plačiau kalbėsime apie ekonomikos skatinimo planą. Rubrika 1, mm, kategorija 1b. Čia mes atsižvelgėme į komisijos pasiūlymą dėl, o dėl mokėjimo asignavimų juos sumažinome lygnant su ankstesniu projektu. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad Tai reiškia, kad mokėjimo asignavimų vis dėlto padidės lyginant su 2009 metais 3,2 procento. E, toliau antras skirsnis čia numatyta 9 procentai padidėjimas. Trečias nesame numatę šiek tiek pakeitimų. Migracijos politikai skirta daugiau lėšų, be kita ko taip pat ir Frontex. Toliau e, ketvirta kategorija, čia vėlgi sieksime e, išlaikyti viršutinės ribas, jų neperžengti. Taryba numatė 310 milijonų eurų pirmojo svarstymo metu. Ir tai be abejo labai svarbu. Toliau pagalba ir parama katastrofų atvejais. Įtraukėme šį aspektą, kalbant apie bendrą užsienio ir saugumo politiką, vėlgi padidiname lėšų Administracinės išlaidos. Na, ekonominiai sunkumai reiškia, kad iš tiesų reikėjo mažinti e, čia šiam, šiai kategorijai skiriamas lėšas. Bet be abejo, tam tikrų paslaugų E, reikia, jas reikia išlaikyti, bet 2020 metams naujų agentūrų steigimo nenumatoma. Liepos mėnesį buvo atkreiptas dėmesys į tai, kaip svarbu kad būtų sutariama dėl skiriamų lėšų. Ir mes taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad esame pasirengę derintis vieni prie kitų, kalbant apie nekilnojamo turto. Apie darbuotojų prieimimo į darbą problemas. Manyčiau, kad konstruktyvus bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra vienintelis kelias suformuluoti tinkamą biudžetą. Uh, uh, for, for your presentation. We did... Labai dėkoju už jūsų uh, pranešimą. Mes nusprendėme, kad kalbant reiktų atsistoti, nes paprastai kalbos yra daug trumpesnės. Na, kai aš pasisakau, aš taip pat visada atsistoju, nors kol kas sėdžiu. Tad uh, tai yra taisyklė taikoma visiems. Per kalbas reikia atsistoti. Dėkoju. O dabar mes turime Europos komisijos atstovą Algirdą Šemetą, kuriam suteikime žodį. Mr. President, honorable members. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai. Man didžiulis malonumas šiandieną turėti progą su jumis pasikalbėti. Aš žinau, kad šios biudžeto procedūros pirmieji etapai, ypač Liepos mėnesio taikinimas, uh, E, vyko gana teigiamoje atmosferoje ir aš tikiuosi, kad taip galime bendradarbiauti ir per ateinančias savaitės. Mes dar turime kai ką nuveikti, e, rengdami 2010 metų biudžetą. Taip pat reikia susitarti dėl kitų svarbių klausimų, kaip Europos ekonomikos gyvenimo plano antrasis etapas. Tad labai svarbu, kad visos trys institucijos artimai dirbtų kartu po tarybos pirmojo svarstymo ir e, biudžeto projekto 2010 metams formavimo komisija pripažino, kad e, tarybos pasiūlyti išlaidų mažinimai yra griežtesnė nei anksčiau ir norėčiau išreikšti keletą būkštavimų dėl šios situacijos. Komisija apgailestauja, kad e, komisija sumažino asignavimus mokėjimams 1,8 milijardo. Tokie sumažinimai yra E, proporcingai svarbesni e, pirmai A ir ketvirtai kategorijai. Ir tai siunčia neigiamą žinę tokiuose prioritetinėse srityse kaip augimas ir darbo vietos. E, pasiūlyti sumažinimai administraciniai paramai ir E, administracinės paraidos, e, paramos eilutėse ir administraciniai eilutė e, skirtai moksliniams tyrimams ir agentūrams yra labai griežti. Todėl reikia atsis, atsižvelgti į šios kiekvienos agentūros plėtrą. Ir taip pat Tokie administraciniai išlaidų sumažinimai e, sutrukdys įgyvendinti programas, ypač mokslinio tyrimų ir išorės veiksmų e, srityse. Ir aš tikiuosi, kad kai rengsime pirmajam svarstymui, Europos parlamentas e, stengsis pataisyti situaciją. Ir netgi labai, kadangi labai gaila, jog sumažintas išlaidos kategorijose 1B ir 2, aš esu tikras, kad, kad taryba pakeis savo pasiūlytus mokėjimus. Ir kaip jau minėta, komisija pateikė biudžeto valdžios institucijai pataisantį laišką. Ir um, yra pasiūlyta papildomų 95 milijonų ir 60 milijonų atitinkamai įsipareigojimo signavimams ir signavimams mokėjimuose paremti palestinijos valdžios institucijas ir rekonstrukcijos pastangas gazoje. Taip pat reikia persvarstyti papildomų priemonių dėl bananų steigimą ir Taip pat e, numatyta, kad e, turėtų būti pasiūlyta papildomų 50 milijonų e, įsipareigojimų asignavimas ir 20 milijonų mokėjimų asignavimas padėti besivystančioms šalims kovoti su klimato kaita. Penktoje kategorijoje dėl administravimo komisija labai kukliai pakoregavo savo biudžeto projekto prašymą su pasiūlyt, palyginus E, ir, ir sumažino komisijos, e, padidino komisijos išlaidas tik 0,9 procentais palyginus su 2009 metais. Na ir darant išvadą, aš tikiuosi, kad Europos parlamentas atstatys uh, tuos asignavimus, kuriuos sumažino taryba ir aš esu tikras, kad uh, tolesnės dėrybos bus konstruktyvios tarp trijų institucijų ir mes gausime uh, reik, tinkamų rezultatų dėl šios biudžeto procedūros. Dziękuję panu Labai dėkoju komisijos nariui Šemetai už Europos komisijos pareiškimą. Taip pat dėkoju, kad neviršijote jums skirto kalbėjimo laiko. Tai labai svarbu. Dabar mes rengėme tik pradinę diskusiją, o pagrindinės diskusijos vyks po kelių savaičių, kai viską apsvarstys biudžeto komitetas. Dabar pasisakys pranešėjai pirmasis Lazlo Surien. Prašom trims minutėms. Gerbiamas pirmininkė, ponas valstybės sekretorių, gerbiamas komisarė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Priklausau E, tai valstybei, e, viena iš tų valstybių narių, kur, e, kuri kurios gimtają kalbą norėčiau šiandieną kalbėti. Iš tikrųjų, esame tokioje situacijoje, kai gali būti, jog padidės nedarbas ir mažės augimas, tad galbūt būtų buvę gerai tiesiog reformuoti ES biudžetą. Parlamentas jau vasario mėnesį pateikė, e, patvirtino projektą ir mes dėjome didžiulės viltis į tai, kad ES e, taryba ir komisija savo pareiškimuose taip pat e, mums pritars. Tačiau turime suprasti tai, jog negalima visų vilčių paversti e, visiems primtinais skaičiais, nebus visi tuo patenkinti. Kai kurioms valstybėms narėms e, iš tiesų iškils nemažų e, problemų siekiant numatytų tikslų. Mes labai daug dėmesio skiriame žemės ūkiui, nes reikia turėti omenyje, kad, pavyzdžiui, pienininkystės sektorius susiduria su didžiulėmis bėdomis. E, daugiausia įsipareigojimo signavimų numatyta sanglaudos politikai, tačiau panašu, kad skirtumai vis didėja, o ne mažėja. ES e, mokslininkai neretai dirba už jos ribų. Tikimės, kad e, e išvelgsime e, šią progą e, efektyviau formuoti biudžeto politiką. Mes tikėjomės, kad biudžetas ar pajamos e, atitiks ne tik numatytas taisyklės ir bus nekorumpuotai naudojamas, bet taip pat tikėjomės, kad tikrai bus atsižvelgiama į tai, kokios programos sukuria daugiausiai pridėtinės vertės. Taigi, ką galime dabar padaryti? Parlamentas stengsis e, biudžetą suformuluoti taip, kad e, būtų siunčiama aiški žinia piliečiams. E, mes sieksime padidinti tas biudžeto eilutes, kurios bus naudingos siekiant įvykti krizę ir savo, e, taip pat teiksime savo idėjas, kaip galima būtų pagelbėti ekonomikai, bet taip pat ir atsižvelgti į klimato kaitos iššūkius. Mes tikėjomės, kad bus skilia, skiriami keli, keli milijardai ne tik kelioms specialioms programoms, bet e, kad kiekviena biudžeto eilute bus siekiama to tikslo. Mes norėtumėm, kad e, piliečiai matytų, jog mes tikrai e, jokių nereikalingų išlaidų nedarome, o tiesiog siekiame visiems pagelbėti. Labai ačiū, ponė Siurien. Toliau pasisakys ponas Vladimiras Manka. E, taip. Ponas pirmininkė, valstybės sekretoriau, komisijos nariai. Esu tikras, jog visi galime sutarti su tuo, kad renkiant e, biudžeto projektą parlamente mes turime galvoti apie savo pagrindinę misiją. Tai yra mūsų teisėkuros darbas, o niekas, e, kas yra nesusijęs su tuo darbu, turi būti pašalinta iš biudžeto. Galutinis biudžeto pavydalas atsiras po to, kai šiandien EPP biuras ir biudžeto komitetas surenks e, taikinimo posėdį. Aš norėčiau padėkoti frakcijų atstovams. Vakar biudžeto komiteto posėdėje jie, jie paremė pasiūlymą sumažinti biudžetą ir geriau panaudoti finansinius išteklius mes matome, kad yra dar trūkumų. Ne visuomet mes pasiekėme gerų rezultatų siekdami gero finansų valdymo. Pavyzdžiui, e, saugumas šiame pastate Strasbūre. Kaip žinote, atvykstame mes į šį pastatą keturioms dienoms per mėnesį visai neseniai e, saugomi pastatai buvo kiekvieną dieną per metus. Parlamento naujasis generalinis sekretorius ir jo darbuotojai tai pamatė ir ėmėsi būtinų priemonių, kad e, sutaupytų daugiau kaip 2 milijonus eurų per metus. Dar vienas pavyzdys. E, E, audito rūmai nustatė tam tikrų problemų vertimo raštu sektoriuje. Trūksta deramo planavimo, taip pat komunikacijos informacijos apie vertimo raštu pajėgumus. Institucijos, kurios prašo vertimų raštu, dažnai automatiškai kreipiasi į išorės firmas, kad jos atliktų vertimus raštu, nepaklausdami, ar viduje nėra pajėgumų atlikti tekstų vertimą. Ir E, dabar mes prašome, kad 5 procentai lėšų skirtų vertimams raštu būtų e, padėti į rezervą ir paskui tos lėšos bus e, išlaisvintos, jeigu institucijos įrodys, kad jos pirmiausia išnaudojo viduje esančius pajėgumus. Tai yra maždaug 11 milijonų eurų mes nepakankamai matome tarptų nepriklausomo audito išvadų apie tai, kaip valdomi ištekliai. Vakar frakcijos parodė politinę valią pagerinti padėtį ir tikiuosi, kad tai duos teigiamų rezultatų. E, biudžetas pastatams. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Praeitie institucija ne visuomet veiksmingai dirbo, pirkdama ar nuomodamasi pastatus. Audito rūmai pasakė, kad institucijos tarpusavėje nebe, nebendradarbiauja. Dėl to mes paprasime, kad administracija parlamento parengtų dokumentą dėl ilgalaikės pastatų politikos strategijos. Mes norime susitarti per pirmąjį svarstymą dėl tų dalykų. Mums reikia bendros statybų politikos, mums reikia geriau bendradarbiauti šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad tarybai taip pat šis klausimas taps prioritetiniu. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū, ponia Manka. Kitas kalbėtojas bus biudžeto komiteto pirmininkas ponas Alain Lamasur. Ačiū pirmininkė. Jums leidus norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Šemetai už tai, kad vakar patikinote mane dėl savo pozicijos apie biudžeto komitetą. Tai tiesiog parodo, kad mes išlaikome puikius santykius, kuriuos turėjome su jo pirmtaku, pirmtake, pone Grybauskaitė. Pone pirmininkė, mes rengiamės tarptautiniams posėdžiams ir tame kontekste biudžeto komitetas e, darys viską, ką gali, kad e, dirbtų bendradarbiavimo dvasioje. Mes kalbėjome apie e, tai, kad buvo nemažai sumažinta išlaidų komisijos pasiūlymuose. Kaip jau buvo paminėta, dėl 2010 metų biudžeto mes turime pasiekti rezultatų, 2010 metais turime įgyvendinti ekonominio gyvenimo planą. Ir mes turėtume e, to nedaryti politinių prioritetų sąskaitą. Tų, sąskaitų, tų prioritetų, kuriuos numatė e, komis, komisija ir taryba. Po 2010-ųjų e, parlamentas nori toliau bendradarbiauti su komisija ir su taryba. Švedija ir Ispanija, kuri netrukus pirmininkaus, turi e, kelis prioritetus. E, mes e, Turime kalbėti apie tvarkaraštį ir tuos e, metodus, kurie reikalingi gyvendinti Lisabono sutarčiai. Taip pat turime peržiūrėti finansinės perspektyvas. Nuo daugiamečių sprendimų priimtų 2006 e, metais įvyko daugelis e, dalykų. Visų pirma, finansų krizė, kainų E, spaudimas e, žaliavoms ir kitoms pagrindinėms prekiams ir taip pat sprendžiami klimato kaitos klausimai. Taip pat turime kalbėti apie e, Lisabonos strategijos nesėkmę. Mes turime į tai pasižiūrėti iš daugiametės patirties perspektyvų. E, taip pat turime pagalvoti apie Europos biudžeto e, finansavimo šaltinių reformavimą. Netgi prieš krizę e, daugelis valstybių narių norėjo prisidėti savo dalimi, tačiau po finansų krizės jos negali to padaryti. Ekonominio gaivinimo planas daug kainuos. Per pastarosius ketverius metus Europos parlamentas e, dirbo ranka rankon su nacionaliniais parlamentais ir galėjome pateikti praktinių pasiūlymų, e, kurie turi būti gyvendino kitų metų. Laukiame, e, kaip tai galėsime padaryti. Ačiū. Labai ačiū ponu Lamasur biudžeto komiteto pirmininkui, kuris labai aiškiai mums pasisakė Europos parlamento vardu. Dabar norėčiau pakviesti valstybės sekretorių Hans Lindland, e, kuris e, tarybos vardu dar kartą pasisakys. Ja, tack så hemskt. Just det. Tack så hemskt mycket. Jag ska bli, bli, bli, bli kortfattad. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Komisija ir parlamentas ką tik pasisakė ir išgirdome, jog susidurėme šį rudenį su nemažomis problemomis. Bet be abejo, yra klausimų, su kuriais e, susidoroti galima lengviau. Maničiau, vienas sudėtingiausių vis dėlto problemų bus e, ekonomikos skatinimo priemonės, ekonomikos atsigovimo priemonės. Tačiau mes e, esame optimistiškai nusiteikę, kad mums tas planas pavyks. Kitas svarbus klausimas kurį reikės spręsti ir greitų metų, bet taip pat ir e, ilgalaikėje perspektyvoje, yra klimato kaitos klausimai ir su tuo susijusių programų finansavimas. Dėkoju visiems ir dar kartą dėkoju už, e, sve, už kvietimą dalyvauti čia posėdėje. Našai diskusijai nad budžetam priešvoročnim. Labai ačiū valstybės sekretoriui, dėkoju visiems už pasisakymus. Nepamirškite, kad mes surengėme tik pradinę diskusiją dėl kitų metų biudžeto dabar. Norėčiau pasveikinti komisijos narį, kuris buvo ką tik patvirtintas. E, komisijos nariai, jūs esate iš Lietuvos, tikiuosi, kad jūsų karjera bus puikiai tiek komisijoje, tiek ir už jos ribų, kadangi jūsų pirmtakė tapo Lietuvoje valstybės vadove. Dėkoju, ponai ir ponios, kitas. Mūsų darbo tvarkės klausimas - tarybos ir komisijos pareiškimai dėl imigracijos klausimų, Frontex agentūros vaidmens, taip pat tarp valstybinio bendradarbiavimo vaidmens. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Tobijas Bilstrum, kuris pasisakys tarybos vardu.